So Kolegos siūlau pradėti balsuoti. Šeštasis darbo atvarkės punktas - priežiūros paslaugos ES siekiant ištikrinti didesnę lygių, lyčių lygybę. Pranešėjas ir papieti kainin. Pranešimo projekto tvirtinimas dabar bus. Vienas, du, du pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, Atmesta. 1, 2, 3. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikę priimta. 1, 2, 4 dabar. Kas už, prieš, susilaikę atmesta. 125 kas už, prieš susilaikę atmestą. Šimtas jūs norite patikrinti 125, ar ne? Gerai, tada balsuojame dėl 125. Mhm. And... Balsavimas baigtas. Atmesta. 126 pakeitimas trimis dalimis, kas už pirmą dalį, Atsiprašau. Atsiprašau, ne, 126 nedalimis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 127 trimis dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, trečioji dalis, kas už, kas... Jūs norite dėl antros dalies pasitikrinti? Gerai. Elektroniškai tikriname. Baigiame. Patvirtinta. 127 trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 129, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 129, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 130, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 132, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 133, už, prieš, susilaiko atmesta. 134, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 1, 3-5 dviem dalimis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaiko. Man atrodo, reikėtų pasitikrinti. 135 antroji dalis tikriname elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 136, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 137, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 137, pradedame balsuoti. Dabar baigiame balsuoti. Patvirtinta. 100. 39. 8 atsiprašau. Atmestas 143. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 249 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinta. 153 dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 154, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 164 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 165 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 166, 67 ir 168 vienodi, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau 169 dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta. 179. Vienas septyni devyni, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Vienas septyni aštuoni trimis dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta, trečioji dalis už prieš susilaiko patvirtinta. 184. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 186. Už, prieš susilaiko patvirtinta. 187. Už, prieš susilaiko patvirtinta. 188. Susil... Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 189 192, kas už, kas prieš, kas susilaiko atminta, e, atmesta. Reikėtų pasitikrinti 192, gerai pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Dabar baigiame balsuoti. Atmesta. 195, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 197, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta, 199 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pat, atmesta. 17 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Patikrin, e, pradedame balsuoti. Dabar baigiame balsuoti. Patvirtinta. 202, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 204, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 205, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 203, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 207 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 206 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 209 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 210 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 217, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 219, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 233, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 234 ir 235, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 236, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 215 ir 273, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 241 ir 242 kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Taip žinoma, galime pasitvirtinti 241 ir 242. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 243 už, prieš, susilaiko patvirtinta. Norite pasitikrinti elektroniškai, dėl 243 taip pradedame tikrinti. Baigiame. Atmesta. Du šimtai keturiasdešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 244 252 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 152 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 25 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 278 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 26 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 27 kompromisas, kas už, kas susilaiko patvirtinta. 253 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 28 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 251. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 29. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 30. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 283. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 287. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 284, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta 286, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 286, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 299, 289, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 29091 ir 94, kas su dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl antrosios dalies. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Vieno balso persvara. 294 antras kaip tik irgi dalimis. Teisės komitetas sako, kad mums negalima balsuoti su kortele. Tačiau norėčiau, kad mano balsas būtų užskaitytas. Pamiršo kortelę jinai, pamiršo kortelę kitame komitete. So either we put again. Uh, uh, uh, vaik, uh, sorry, uh, but we can't. Atsiprašau, bet mes negalime įskaičiuoti jūsų balso, nes jūs neturite balsavimo kortelės. Mes negalime priskaičiuoti jūsų balso. Jeigu, pavyzdžiui, jūsų uh, E, balsas nenusveria nieko. Bet kokiu atveju Teisės reikalų komitete, kai neturiu kortelės, man leidžia balsuoti. Ir tai yra Teisės reikalų komitetas ir, ir Laisvių komitetas. Aha. Dėkui, Aleks. Dear colleagues, two, no, 289, yeah? 289. Which part? Which part we need? This ah. one. Aha, dear colleagues, 290. Kolegos 290, 91 ir 92, antroji dalis, balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Dabar balsavimas baigiamas. Atmesta. 292. Pirmoji dalis pirmiausia, kas už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas 31, kas už, prieš susilaikė priimta. Trys šimtai antras pakeitimas, kas už, prieš 302. Taip. Taigi 302, kas už, prieš susilaikę priimta. 305 ir 306, kas už, prieš susilaikę priimta. 32 kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. 311 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. 312 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. Pirmas kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 42 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. Antras kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 50 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. Trečias kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. Jūs norite pasitikrinti dėl trečio kompromiso, ar ne? Gerai, elektroniškai balsuojame dėl trečio kompromiso. Dabar balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 56 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. 57 kas už, prieš susilaikę priimta. Ketvirtas kompromisas Galime patikrinti. Taigi 57 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 59 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 64. Kas už? prieš susilaikę priimta. 68 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 70 kas už, prieš susilaikę atmesta. 73 kas už. Jūs norite 70 patikrinti elektroniškai. Gerai, tikriname 70 elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 73 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. Penktas kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 81 ir 82 kas už, prieš susilaikę atmesta. Gerai, patikrinkime 81 ir 82 elektroniškai balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Aštuoniasdešimt trečias, kas už, prieš susilaikę priimta. Aštuoniasdešimt ketvirtas, kas už, atsiprašau, jis atmest, atkrenta, todėl 85 dabar kas už, prieš susilaikę priimta. 87 kas už, prieš susilaikę priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 118 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 7 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 100 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 103 kas už, prieš susilaikę priimta. 8 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 115 kas už, prieš susilaikę atmesta. 112 kas už, prieš susilaikę priimta. 9 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 102 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 72 kas už, prieš susilaikę priimta. 119 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 117, kas už prieš susilaikė priimta. 11 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 120 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 121 dvi dalys, pirmoji dalis, kas už prieš prieš susilaikę priimta, antra dalis už, prieš susilaikę priimta. Antrasis pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. Pirmas, trečias ir keturioliktas pakeitimai kartu, kas už, prieš susilaikę priimta. Penktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. Šeštasis pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. Septintasis už, prieš susilaikę priimta. Aštuntas, devintas ir šešioliktas pakeitimai kartu kas už, prieš susilaikę priimta. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. 13, 15, 17 kartų už prieš susilaikę priimta. Taip, jie visi kartu, už juos balsuojame kartu. Tryliktas, penkioliktas ir septynioliktas yra identiški. Dėl jų balsuojame kartu. Kas už? Prieš susilaikę. Priimta. 18. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 19. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 21. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 22. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 23 ir 26 kartu identiški, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 24 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. 25 pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. Toliau 27, kas už prieš susilaikę priimta. 28, kas už prieš susilaikę priimta. 29, kas už prieš susilaikę priimta. Toliau 20, 30 ir 34 identiški kartu. Kas už prieš susilaikę priimta. 31. Kas už, prieš susilaikę priimta. 30. Į norite patikrinti 31. Gerai, tikriname 31. Pradedamas balsavimas. Jūs nenorite patikrinti, ar ne? Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 32 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 35 už, prieš susilaikę priimta. Na, o dabar elektroniškai balsuojame dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais. Pradedame balsavimą. And the vote is closed. Balsavimas baigiamas. patvirtintas sveikiname pranešėją Sirpa Petikainen, sveikiname šešėlinius pranešėjus. Dėkoju visiems. Yeah, okay. Sveikiname Lėją taip pat. Dear colleagues, point seven on the agenda. Kolegos, septintasis darbo atvarkės punktas, preliminarus pranešimas dėl 21-27 metų daugiametės finansinės programos parlamento poziciją siekiant susitarimo. Pranešėjas, pranešėja tiksliau, ponė Iračia Garcia Peres pozicijos pakeitimų forma projekto tvirtinimas. Devintas pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. Dešimtas už, prieš susilaiko priimta. Aštuonioliktas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko patvirtinta. Dvyliktas už, prieš susilaiko patvirtinta. 28 už, prieš susilaiko atmesta, 13 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 17 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 21 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 19 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 23 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 14 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 26 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 20 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 22 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 24 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 25, dvi dalis, dabar už pirmąją dalį, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. Norite pasitikrinti dėl antrosios dalies? Gerai, pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dvidešimt septintas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Patvirtinta. 29 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 30 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 31 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 32 dalimis už pirmą dalį, prieš, susilaiko, reikia elektroniškai pastikrinti dėl pirmosios dalies. Pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Tad turite aiškiai kelti rankas. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Reikia pastikrinti. Gerai, tad pasitikrinsime dėl trečiosios dalies. Elektroniškai pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vieno balso persvara. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Gal galime už visus iš karto balsuoti? Ne, gerai. Antras už, prieš susilaiko patvirtinta. Trečias už, prieš susilaiko patvirtinta. Ketvirtas už, prieš susilaiko patvirtinta. Penktas už, prieš susilaiko patvirtinta. Šeštas už, prieš susilaiko patvirtinta. Septintas už, prieš susilaiko patvirtinta. Aštuntas už, prieš susilaiko Patvirtinta. Sveikinu ir ačiū ir visus šešėlinius pranešėjus. Point 8 on the agenda, uh, common provisions on the European Regional Development Fund. Bendros Europos regioninės plėtros fondo. Girling pranešimas. Um, pakeitimų tvirtinimas. Pirmas. 14, atsiprašau. Patvirtinta. 15 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 16 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 17 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 18 už, dvi dalis, dabar už pirmąją, prieš. Pirmoji dalis atkrenta. Tad mums nereikia balsuoti dėl 18.1 dalies, nes atkrenta, o dabar balsuojame už antrą dalį, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 19. dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 20. dvi dalis, pirmoji dalis už, už, prieš susilaiko patvirtinta. 21 dalis taip pat atkrenta, tad nebūtina balsuoti. O dabar turime balsuoti tik tai dėl antrosios dalies. 22 dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 21 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 22 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 23 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 24 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 25 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 26 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 27 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 28 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 29 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 30 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 31 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 32 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 33 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 34 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 35 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 36 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 37 už, dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, tvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Norite pastikrinti antrosios dalies, gerai, pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 38 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 39 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 41 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 42 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 43 už, prieš, susilaikė, priimta. 45 už, prieš susilaikę priimta. 46 toliau, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikę priimta. Antra dalis, kas už, prieš susilaikę priimta. 47 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. 48 dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 50 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 55 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. 56 kas už, prieš susilaikę priimta. 58 kas už, prieš susilaikę priimta. 59 už, prieš susilaikę priimta. 60 kas už, prieš susilaikę priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. Pirmoji konstatuojamoji dalis, antra dalis, kas už, prieš susilaikę priimta. Dabar Ant trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. Ketvirtas pakeitimas, už, prieš susilaikę priimta. Penktas pakeitimas, už, prieš susilaikę priimta. Šeštas pakeitimas, už, prieš susilaikę priimta. O dabar septintas pakeitimas, dvi dalis jo, kas už, už pirmą dalį, prieš susilaikę priimta Toliau antra dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Devintas pakeitimas, už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas pakeitimas, už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktas, už, prieš, susilaikė priimta. 12 už, prieš susilaikę priimta. Na ir 13, kas už, prieš susilaikę priimta. Kolegos, mes balsavome dėl 40 pakeitimo, bet jis atkrenta, nes buvo patvirtintas 41. Tiesiog norėjau jūs informuoti. Reporter, uh, Ačiū pranešėjai Julie Girling. Ačiū visiems šešėliniams pranešėjams už darbą su šiuo pranešimu. Position. Thank you. Ačiū. Yeah. Uh, point nine. Devintas darbo atvarkės punktas - neįgaliųjų moterų padėtis. Pranešėja pana Roza Esteras Feragut. Klausimų, į kurį atsakoma žodžių tvirtinimas ir pasiūlymo dėl rezoliucijos prieimimas. Keturioliktas pakeitimas - kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 17 dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 19 pakeitimas Taip, atsiprašau. 16 pakeitimas buvo pakeitas, tai pirmoji dalis atkrinta 17. Dabar 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 20, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 23. Kas už, kas prieš. Jūs norite 22 pasitikrinti gerai, pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Dabar baigiame. 22 pakeitimas yra atmestas. 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 23. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 25. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 26, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 27, kas už. 26 reikia pasitikrinti gerai. 26 tikriname. Baigiame. Patvirtinta. 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 29 pakeitimas. 3 dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti ant, dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Baigiame patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 31. Čia yra trys dalys šiame pakeitime. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis. Patinkrinkime dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Brangus kolegos, kelkite rankas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta trečioji dalis. 32 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 33 pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Keturiasdešimt. 38. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 40 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 41 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 42 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 43 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 44 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 45 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 46 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 48 Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 48, kas už, dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Norite pasitikrinti dėl antrosios dalies 48 pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 50. Dviem, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 51. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šeštas. Dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dar kartą pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Septintas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštuntas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Devintas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dešimtas pakeitimas dalimis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 13, Vien, pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. O dabar galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos su pakeitimais. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtintas, sveikiname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 Zaborska, please, yes. Pane Zaborska, prašau. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Pagal parlamento darbo tvarkos taisyklės mm, norėčiau mažumos poziciją pristatyti e, šiam paskutiniam pranešimui. Minority position. On this file. On this file. Mm-hmm. For me. Mm. Let's say Putin. You, you need to ask. Sorry. Yes, please. please. I ask this. I ask the same as Madam Zab. Aš kaip ir ponė Zaborska, to paties norėčiau paprašyti mažumos pozicijos. Taip jūs galite po balsavimo tai padaryti. Na nu, dabar Uh, Now we are uh, going to. Dabar pereisime prie klausimo žodžiu. Neįgalių moterų padėtis. Visas tekstas. Balsuosime dėl jo elektroniškai. Pradedame balsavimą. Klausimas, į kurį atsakome žodžiu. Prašome balsuoti elektroniškai dėl jo. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigiamas. Ne. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją.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 Mėly kolegos, dešimtasis darbo atvarkės punktas dabar - Europos, tiksliau mergaitėms skirtų veiksmų Europos savaitė. Keitimasis nuomonėmis su dviem mergaičių atstovėmis, taigi dabar mergaitės ambasadorės pristatys pagrindinės rekomendacijas Europos ateičiai ir kaip reikėtų užtikrinti mergaičių teisės mums pristatys. Tada bus pasikeitimas nuomonėmis. Tik tai norėjau informuoti, kad bus posėdis filma, filmuojamas. Jeigu kažkas tam prieštarautų, tai sakykite dabar. Na ir dabar suteiksiu žodį poniai Hamdi Arif. Ji yra jaunimo atstovė. Uh, savanorė Somalio asociacijoje veikiančioje Niderlanduose. Prašau, Hamid Arif. Geris. Labadiena visiems, mikrofonas veikia, taigi labadiena. Aš esu Hamdi Arif Norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti visiems Europos parlamento nariams už tai, kad skiriate mums laiko šiandien. Taigi dėkoju ir tikiuosi, kad ir toliau mūsų balsų klausysite. Tačiau labiausiai norėčiau padėkoti Jums už Jūsų įsipareigojimą skatinti ir apsaugoti mergaičių ir moterų teisės. O tai Jūsų komitetas demonstruoja per pastarosius penkerius metus. Ir aš tikiuosi, kad ES niekada neužmerks akių prieš tai, kas svarbiausia mergaitėms ir moteriams ir kad toliau dirb šiuo klausimu. Aš e, kalbu e, viso pasaulio mergaičių e, vardu. Mums reikia tokių institucijų kaip jūs. Politikai turi atsižvelgti tai, ko mums reikia ir taip pat mūsų teisų klausimas turbūt įtrauktas į Europos politikos e, darbo tvarkę. Taigi dėkuoju visiems. Šiandien mes e, turim, esame visi labai skirtingi iš skirtingų šalių, bet mūsų visus vienyje bendra svajonė. Mes, aišku, svajojame apie tokį pasaulį, kai visos mergaitės e, pasaulyje bus nu, laimingos ir saugios. Būtent todėl jungtinės tautos nusprendė e, spalio 11 dieną paskelbti mergaičių diena. Deja, 2018 metų spalio mėnesį dar ne visos pasaulio mergaitės yra laimingos. Iš daugiau nei 7 milijonai mergaičių buvo ištekintos prieš pilnametystę e, Tai susijęs su ankstyvų neštumu, socialiniu izoliavimu, e, mokyklos metimu bei padidėjusią smurto namuose riziką. Kiekvieną dieną besivystančiose valstybėse 20 tūkstančių mergaičių jaunesnės nei 20 metų pagimdo. Ir labai daug moterų šiandien patiria moterų genitalijų apipjaustinimą, tai aišku turi ir rimtų psichologinių pasiekmių. Didžioje dalyje e, tų valstybių mergaitės apipjaustamos iki 15 metų dar. Tai nėra vien tik tai Afrikos valstybių klausimas. Vien Europoje tokių e, mergaičių ir moterų gyvenančių su to pasiekmėmis yra mažiausiai 500 tūkstančių maždaug 35 procentai moterų pasaulyje yra patyrusios psichologinį ar, seks, psichologinį ar seksualinį smurtą. Šis smurtas e, ne kažkur toli vyksta, bet paliečia tokias mergaitės kaip aš. Vien tik tai ES apklausos rodo, kad trečdalis moterų ir mergaičių iki 15 metų dar yra patyrusios tokio smurto apraiškų. Deja, tokius skaičius ir duomenis galiu e, tik tai toliau toliau vardinti. Tačiau mes netėjome šiandien savo pykčio išreikšti. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad tai turi nustoti būti vykdoma. Aš esu, e, aš esu Olandė, bet mano šeima iš, Olandė, iš Somalio, kur 98 procentai mergaičių patiria e, apipjausmą, taip pat ir mano mama. Mano mama dirba FGM organizacijoje daugiau nei 25 metus ir ji nenorėjo, kad jos e, dukros patirtų tai. Aš labai džiaugiuosi, kad aš ir mano seseris buvo apsaugotos, todėl aš visada ir kiekvieną dieną jai būsiu už tai dėkinga ir amžinai būsiu dėkinga už tą smurtą, nuo kurio buvau apsaugota. Būtent todėl e, aš tapau jaunimo ambasadorė NFGM, tiksliau apipjaus, e, stop apipjausnams organizacijos e, atstovė. Mes norėtume paskatinti jūs kreiptis į Europos komisiją tam, kad būtų parengta ES strategija diskriminacijos ir smurto prieš moteris ir mergaitės klausimais tiek Europoje, tiek pasaulyje. Tai turi būti padaryta visose srityse. Es turėtų būti suorganizuojamos informacinės kampanijos skirtos ne vien tik tai mergaitėms ir moteriams. Reikia taip pat į, šios, į šias kampanijas įtraukti ir vyrus, bet taip pat e, nuomonės lyderius. Taip pat turime užtikrinti paslaugas mergaitėms ir moteriams, kurios visame pasaulyje yra patyrusios bet kokio tipo smurtą. Taip pat turėtume e, smurto e, paremto lytimi aspektą e, į visas politikos sritis. Be to, ko gero, nepavyks tos problemos tinkamai išspręsti nes e, ir tiesiog, jeigu to nedarysime, mergaitės ir moteris negalės būti pilnavertės visuomenės narės. Būtent todėl ES turėtų palaikyti mergaitės ir moteris ir prisidėti prie jų įgalinimo bei užtikrinti, kad su jaunuoliais būtų konsultuojamasi, priimant politikos sprendimus su jais susijusius. Taip pat mergaitės turi būti tinkamai atstovaujamos. Europos komisija turi dirbti su trečiosiamis šalimis tam, kad būtų ten dirbama su jaunuoliais. Būtent ten reikia užtikrinti galimybę jiems pasisakyti. Be tinkamų investicijų ir biudžeto to nepavyks padaryti. ES turėtų numatyti naują e, finansinę, naujų finansinių galimybių e, vaikų ir jaunimo klausimams. Tai reiškia jaunuolių ir mergaičių bei moterų įgalinimą. Tokie fondai turėtų būti lankstus, lankščias sąlygas jiems reikėtų numatyti ir jie neturėtų būti labai dideli tam, kad e, vietos bendruomenės galėtų tomis lėšomis naudotis. Tik tai taip mes galime prisidėti prie pilno mergaičių ir moterų įgalinimo ir pilnavertiško dalyvavimo visuomenės veikloje. Aišku, prireiks kartų, kol pasaulyje nebeliks smurto ir kol e, mergaitės bus pilnai įgalintos. Taigi norėčiau pasveikinti visus su e, Tartautinė mergaičių diena ir aš tikiuosi, kad tai yra tik tai šios kelionės e, pradžia ir tikiuosi, kad šios kelionės metu mes pasieksime konkrečių veiksmų. Dėkoju. Much, uh, Dėkoju poniai Hamdi Arif. Na, o dabar žodis poniai Felicitas Beger. Ji yra One kampanijos e, jaunimo ambasadorė. Taip pat ji dirba Azijos Europos fonde e, švietimo ir etinės lyderystės rytyje. All... Geros popietės e, visiems. Norėčiau padėkoti seseriai Hamdė už labai įkvepiančius žodžius. Mano vardas Felicitas, aš labai džiaugiuosi galėdama šiandien dalyvauti šiame renginyje. Ir čia aš kalbėsiu milijonų merginų vardu, tų merginų, kurios neturi tokių galimybių kaip jų broliai. E, Europos parlamente labai svarbus klausimai aptariami kiekvieną dieną ir kaip jaunimo ambasadorė aš norėčiau būti tų merginų atstovė. Aš pastaraisiais metais gyvenau Kamerūne ir buvau labai maloniai e, nustebinta, kaip e, merginos ir moteris ten e, gyvena, kaip e, jos užsima daugybę darbų ir e, jos e, e, praktiškai visą laiką turi užsiimti įvairiausiamis šeimos užduotimis ir aš e, suprantu, kad merginoms dėl to sumažėja galimybių. Mes turime remti tas merginas, turime siekti, kad būtų pokyčiai ir kad jos nepamirštų savo svajonių ir todėl aš tapau jaunimo ambasadorė One kampanijos kontekste ir būtent todėl aš noriu kovoti už tai, kad e, moteris ir merginos e, gyvenančios Kamerūne, pavyzdžiui, turėtų tokių pat galimybių kaip aš, kad jos galėtų turėti prieigą prie švietimo, kad galėtų tapti um, medikais, medikėmis, e, įgyti kitas specialybės. Mano mama yra labiau kvalifikuota negu mano tėvas, tačiau e, jeigu jinai būtų įgyjus tokią profesiją, kaip jisai, jinai nebūtų galės išlaikyti šeimos iš savo atlyginimo. E, Ir tokia realybė yra ir Vokietijoje, vienoje iš labiausiai išsivyščiusių pasaulio valstybių. Ir mes neturime su tuo e, susitaikyti. Mes turime užtikrinti merginoms tokią pat galimybės kaip ir vaikinams. Ir niekas neturi trukdyti tam. Jokia valstybė pasaulyje nėra užtikrinusi visiškai lygių galimybių visiems. Tad Tad e, jeigu gimsti mergina, jeigu gimsti skurdžioje e, valstybėje ar skurdžioje šeimoje, tai yra dviguba našta. Aš norėčiau dar kartą padėkoti FAM komitetui už e, kvietimą ir už galimybę mums pasisakyti tų merginų vardu ir už galimybę veikti jų labai. Europos Sąjunga, kaip jūs žinote, yra prisėmusi ne vieną įsipareigojimą. Tai yra E, tvaraus vystimosi darbo tvarkė, naujasis e, e, vystamojo bendradarbiavimo konvensusas, Istanbulo konvencija ir kiti dalykai. Tačiau kol kas tie įsipareigojimai ES nėra iki galo įgyvendinami. Tad yra labai svarbu, kad esantis ir busimieji Europos parlamento nariai imtųsi konkrečių veiksmų, kad jie balsuotų už merginas, už jų įgalinimą tarptautiniu mastu. Mes manome, kad artėjant rinkimams į Europos parlamentą yra esminės svarbos e, reikalas parodyti parlamentui, jog jis palaiko merginas. Europos parlamentas turi parodyti, kad jaunų moterų ir merginų teisės atsispindi parlamento veiksmuose. Visi parlamento nariai turi užtikrinti ir įsipareigoti, kad e, būtų investuojama, kad būtų numatomas lėšos ES biudžete, kurios būtų skiriamos e, merginų įgalinimui. 85 procentai lėšų turi būti skiriama tokio pobūdžio programoms. Europos parlamentas turi imtis konkrečių veiksmų, spręsdamas problemas, kurių iškyla merginų. Reikia pilietinio ir politinio įgalinimo e, merginams, reikia užbaigti užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai ir smurtui, reikia taip pat užtikrinti kad e, teisė išvietimą ir ekonominis įgalinimas e, taptų e, realybė. Tai taip pat reiškia lygias galimybės visiems ir, vis, ir visur. Tai reiškia galimybę išplėtoti visą savo potencialą ir tai turi prasidėti ankstyviausių mūsų gyvenimo E, etapu. Man atrodo, kad viskas prasideda su švietimu. Aš turėjau galimybės studijuoti, daug ką išmokti, išbandyti daug ką ir aš esu įsitikinusi, kad švietimas yra labai galingas e, dalykas moterų ir merginų įgalinimo požiūrių. Vienas mano, viena mano draugė Kamerūne vien tik todėl, kad e, lanko mokyklą jau užsitikrina 12 procentų padidėjimą busimam atlyginimui ir e, švietimas gali išgelbėti milijono 200 tūkstančių e, jaunuolių gyvybės. Dabar 100 tūkstančių, 130, atsiprašau, milijonų merginų E, pasaulyje neina į mokyklas. Tai yra tiek žmonių, kiek gyvena kartu Prancūzijoje ir Rinktinėje karalystėje. Man, mano požiūriu, tai yra visiškai nepriimtina. Kiekvienas, kiekviena e, mergina turi teisę atskleisti visą savo potencialą. Merginos gali būti lyderis įgyti profesijas, mediko ar, ar kitokias, jos gali kurti naujasias technologijas, sukelti revoliucijas pramonės sektoriuje ir pasiekti gyvenimo pilnatvę. Taip kaip jūsų e, dukteris. Merginos, siekdamas geriausių rezultatų, turi turėti galimybės turėti prieigą prie švietimo, tam reikia tikslinių investicijų e, ir siekiant įgyvendinti išmaniųjų e, darbų e, tikslus. Mes turime kurti pasaulį, kur visos merginos būtų įgalintos. 13 metais buvo nu, nuspręsta įgyvendinant tvaraus vystimosi tikslus panaikinti skurdą iki 30 metų pasaulyje. Mes e, turime užtikrinti įtraukę švietimo sistemą ir užtikrinti galimybės mokytis visą gyvenimą visiems. Jeigu norime šitą tikslą pasiekti iki 30 metų, turime padvigubinti savo pastangas ir pradėti investuoti į tuos e, dalykus jau dabar, kad visos merginos galėtų mokytis mokyklose iki 30 metų. Kad e, tartotiniu mastu vyktų merginų įgalinimas, dar daug ką reikia padaryti. Švietimas yra tik tai pradžia, reikia eiti dar toliau. Ypač jeigu mes norime įgalinti ekonominių požiūrių moteris, mes e, turime imtis tikslinių veiksmų šitais e, klausimais ir turime užtikrinti, kad merginos ir moteris turėtų tokias pateisės kaip vyrai turėtų savo banko sąskaitas, turėtų e, tokias pat teisės sveikatos priežiūros požiūrių ir kitais požiūriais. Dabar kai kuriuose valstybėse iškyla daug didesnė rizika mirti gimdymo metu. Taip pat e, kai kuriuose valstybėse e, merginos išteka pernelyg anksti, pernelyg anksti e, pastoja ir dėl to jų sveikatai taip pat iškyla pavojus. Kaip studijavusi mediciną, aš puikiai suprantu sveikatos apsaugos socialinius aspektus. Jeigu mergina gyvena skurde ir jos šeima nepalaiko, jos gyvenimo trukmė taip pat e, mažėja, jinai labiau rizikuoja susirgti chroniškomis lygomis. Yra posakis, kad e, jūsų pašto indeksas labiau veikia jūsų gyvenimo trukmę negu jūsų genetinis kodas. Mes e, negalime leisti, kad dėl skurdo e, žūtų ar dėl lygų žūtų merginos. Europos parlamentas gali padėti mums, padėdamas investuoti į sveikatos e, gyvenimo programas. 74 milijonai sveikatos apsaugos darbuotojų pasauliniu mastu. Tiek, tiek jų trūksta pasauliniu mastu. Kol nebus visiškos lygybės, tol jos nebus tol, kol mes nebusime visi lygus. Dėkoju, poniai Felicitas. Dar ir dabar norėčiau suteikti žodį parlamento nariams, pirmiausiai poniai Koraca Bild. Dėkoju pirmininkė, norėčiau pasveikinti Jūs e, vaikų ir mergaičių teisų intergrupės vardu. Norėčiau pasakyti, kad e, Jūs, Hamdi ir Felicitas, mane, man padarėte didžiulį įspūdį. Uh, Ir lygiai taip pat kaip ir kitos mergaitės, su kuriomis susitikau per šią mergaitėms skirtų veiksmų Europos savaitę. Dėkuoju Jums už rekomendacijas. Mes e, beje išplatinsime jas e, visiems nariams. Tai yra labai praktiškos, konkrečios rekomendacijos. Čia didžiulis darbas atidarės. Jūs paminėjote e, tas priverstinės vedybas, neštumą, moterų genitalijų apipjausimą, žalojimą Ir jūs priminite mums baisę tą statistiką, kad kas kartą tokiems atvejams nutinkant, kiek gyvenimų sudūšta. Taip pat norėčiau pasveikinti visus, e, visas NVO, World Vision ir kitas dalyvaujančias šios savaitės veiksmuose. Taigi Jūs tikrai mūsų intergrupiai labai naudingi esate. Jūsų prioritetinės rekomendacijos atitinka mūsų prioritetus. Jau pirmadienį apie tai kalbėjome. Tai svarbiausias būtų dalykas kovoti su smurtu, užtikrinti smurto prevenciją, padėti aukoms, taip pat padidinti dalyvavimą šioje veikloje. Mes nenorime vien tik apie jūs kalbėti, mes su jumis apie tas problemas norime kalbėti, jūs turite būti įtrauktos į tai. Būtent todėl labai svarbu jūsų išklausyti. Na ir galiausiai įgalinimas, mergaičių įgalinimas ekonomiškai, taip pat ir švietimo lygmenių. Aš Labai džiaugiuosi, kad ES, visos valstybės narės yra didžiausias pasaulyje donoras šioje srityje. Mes prieš metus ėmėmės veiksmų. Štai, pavyzdžiui, prezidentas e, Trumpas um, jau ėmėsi tam tikros iniciatyvos pernai metais. Buvo programų ir projektų panaikinta prezidento Trumpo iniciatyvą, na, o ES iš karto ėmėsi veiksmų, kad tos lėšos būtų kompensuotos. Jūs kalbėjote apie konvenciją, aš labai džiaugiuosi, kad su kolegomis e, esu atsakinga už pranešimą šiuo klausimu. Mes gavome e, valstybių narių pritarimą dėl pasirašymo, dėl įstojimo, bet aišku, kaip kad jūs sakėte, labai svarbu užtikrinti, kad tai yra ratifikuota ir įgyvendinta visur. Aišku, ankstyvos vedybos ir moterų genitalijų klausimas yra vienas iš pagrindinių šių konvencijos, vien iš pagrindinių šių konvencijų klausimai. Mes daug dirbame su NFGM tinklu ir štai vasario 6 dieną buvo renginių. Mes visi parlamente palaikome tas kampanijas, iniciatyvas, kurios e, informuoja visuomenę apie tai, kas vyksta. Moterų gentelių žalojimų ir ankstyvų vedybų klausimų buvo daug diskusijų, buvo rezoliucijų stiprių parengta, galite e, jas paskaityti, pamatysite, kad tikrai mes uh, dirbame šiais klausimais ir globaliai viso pasaulio lygius merkiame tokius dalykus. Dabar dėl tų ambasadorių. Kai kurių iš jų yra pačios aukos, pačios nukentėjusios, kaip pat pavyzdžiui, ir jos atlieka didžiulį darbą, kaip kad jūsų mama, pavyzdžiui, bendruomenėse didžiulis darbas atliekamas. Mes tikrai jūs visokiojopai palaikome. Aš pati labai džiaugiuosi galėdama būti tokios kampanijos ambasadorė. Dėkoju Jums už viską, ką Jūs darote ir mes, aišku, teiksime Jums visokiojopą paramą. Dėkoju poniai Koraca Bilt. Na, dabar žodis poniai Agnieškai Kozlovskai, prašau. Dėkoju. Dėkoju gerbiamą pirmininkę. Dėkoju ir mūsų viešnioms. Czy teraz e, jestem e, słyszalna i rozumiem? Ar dabar mane galite girdėti, ar girdite? Taigi, pakartosiu tai, ką pradėjau jau sakyti. Taigi, pakartosiu. Aš norėčiau pritarti poniai Koracijai Bilt. Tikrai visos pagiros ir komplimentai yra pelnyti. Galiu visokiojopai pritarti tam, ką jis sakė. Dėkojame už tai, kad čia atvykote Ačiū, kad lankotės Europos parlamente. Ačiū, kad rodote mums, kaip jūs iš savo perspektyvos suvokiate moterų teisės ir su kokiais klausimais čia reikėtų dirbti. Europos parlamento oficialios delegacijos e, nuolat į New Yorką vyksta dirbti šiais klausimais. Prieš porą metų taip pat lankėmės New York'e tam, kad mergaičių klausimą aptartume. Tačiau matome, kad nepaisant to, kiek mes, e, kiek daug mes dir, kalbame apie moteris, nes daugiausia dirbame moterų klausimais, nereikėtų pamiršti, kad neligybė prasideda dar anksčiau. Taigi turėtume imtis veiksmų ankstesnių moterų gyvenimo etapu. Ne vien tik tai, kai jos suauga. Taigi mes tikrai už tai, kad būtų daugiau daroma ne tik moterų, bet ir mergaičių labui. Nes jeigu saugausime mergaitės, tai saugosime būsimas moteris. Aišku, prioritetai kitose žemynuose mergaičių tarpe taip pat skiriasi. Pavyzdžiui, Europos, Azijos ir kitų žemynų mergaičių prioritetai skiriasi, bet pasaulis vis labiau globalėja skaitmeninių sprendimų dėka ir aišku, ta nauja realybė mums visiems yra aktuali, nepaisant to, e, kokiame žemynė gyvename. Skaitmeniniai dalykai gali būti taip pat ir grėsmė, nes gali privesti prie socialinio izoliavimo. Kita vertus, tai yra puikia galimybė kažką nuveikti, nes dabar atstumas nebėra toks svarbus. Pavyzdžiui, tai, kas anksčiau prieš 10-15 metų nebuvo įmanoma, yra įmanoma dabar. Ir labai daug dalykų šiandien galima padaryti internete, nepriklausomai nuo to, kur pasaulyje gyvename. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad skaitmeninės technologijos yra puikios, teikia puikių galimybių mergaitėms pasaulyje, ne tik Europoje, bet ir kitose žemynuose. Mūsų ES valstybės taip pat labai skirtingos yra kultūriškai, socialiai ir kitose srityse. Taigi aš norėčiau taip pat jūs paskatinti, skatinti mus labiau galbūt įtraukti mergaičių klausimą į e, skaitmeninę darbo atvarkę. Mes turime panaikinti tą skaitmeninį atotrukį šiandieninėme pasaulyje. Mes turime parodyti, kokios svarbios yra skaitmeninės technologijos ir turime dėti visas pastangas tam, kad jos būtų prieinamos visoms mergaitėms. Mergaitės turi būti nepriklausomos. Mergaitės turi būti nepriklausomos e, intelektualiai, finansiškai ir ekonomiškai. Intelektualioji nepriklausomybė per švietimą ateina. Na, o užimtumas, ekonominė nepriklausomybė priklauso nuo, e, nuo užimtumo. Taigi e, čia internetas irgi gali pasitarnauti. Dėkoju. Ačiū poniai Agnieškai Kozlovskai. Na, o dabar norėčiau kreiptis į mergaitės. Galbūt norėtumėte kažką tarti pabaigai. Galbūt norėtumėte pridurti, ką nors papildyti tai, kas jau buvo pasakyta. Aš nežinau, ar Hamdi nori kažką tai pasakyti, bet aš pati labai džiaugiuosi, kad jūs mus šiandien čia priemėte, kad išklausėte. Jeigu kažkas iš jūsų turėtų klausimų dėl mūsų siūlomo dokumento, tai aišku, mielai į juos atsakyčiau dabar arba vėliau. Nepamirškite tik tai, kad švietimas yra, ko gero, svarbiausias e, dalykas įgalinant moteris visur ir visada. Aš pritariu kolegiai, dėkoju Jums už tai, kad mus priemėte, išklausėte. Be jokios abejonės, jeigu turėsite klausimų, mums būtinai klauskite, mes atsakysime. Ačiū už atvykimą. Ačiū už tai, kad jūs tokios jaunos ir aktyvios jau. Ačiū už jūsų rekomendacijas, nes mes, mums politikams reikalingos jūsų rekomendacijos. Mes turime dirbti kartu jeigu norime pasiekti rezultatų konkrečių, jeigu mes norime pakeisti pasaulį, jeigu norime pakeisti moterų ir mergaičių padėtį pasaulyje, ne tik ES, bet visur pasaulyje. Taigi dėkoju ir sėkmės šiame darbe. Kviečiu visus dirbti kartu.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 Next point on the agenda. Kitas darbo atvarkės punktas 11. Komandiruotė į lyčių lygybės institutą Lietuvą. Jeigu niekas neprieštarauja, tai komandiruotės ataskaita laikysime patvirtinta. Taigi patvirtinta. Dabar 12 darbo atvarkės punktas komandiruotė į Estiją 2018 metais įvykusi komandiruotės ataskaita. Prieštaravimų, kaip matau, nėra. Taigi patvirtinta ataskaita. Kitas darbo atvarkės punktas, 13 punktas, lyčių aspekto integravimas Europos parlamente. Ji jau e, pakeliui, taigi porą minučių palauksime galbūt, kol ji čia atvyks.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 13 darbo atvarkės punktas - lyčių aspektų integravimas Europos parlamente. Pranešėja Angelika Mlinar. Pranešimo projekto svarstymas. Žodį suteiksiu pranešėjai poniai Mlinar, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Norėjau paklausti, ar neturėtume palaukti galbūt, kol kas nors ateis į posėdį. Nes aš čia dabar viena kalbėčiau kitu atveju. But you can you, you start. Think I, will I think you can start. Hour, no, uh, or maybe we can wait a little bit. Na, galbūt šiek tiek palaukime iš tikrųjų, nes ponia Agnieška Kozlovska turėtų pakeisti poną Farį. Marina, čia štai ateina. Gal palaukime tada šiek tiek iš tikrųjų. Please, Ms. Miller. Thank you very much. Okay, dear colleagues, <laughs> dear Agnieszka, dear Marija. Dėkoju kolegės Agnieszka Marija. Labai trumpai e, siūlau pristatyti lyčių aspektų integravimą Europos parlamente. Kaip pranešėja, džiaugiuosi galėdama pristatyti šios e, kas dviejus metus rengiamos ataskaitos apie lyčių integravimo lyčių aspektų aspekto integravimą parlamente 16 metų kovo mėnesį paskutinė ataskaita buvo pristatyta, taigi pažiūrėjau, kas e, pasikeitė nuo to laiko. Bet pirmiausia, norėčiau pristatyti bendrąją koncepciją lyčių aspekto integravimo e, ataskaitos. E, lyčių aspekto integravimas yra globaliai patvirtinta priemonė tam, kad būtų lyčių aspektas įtrauktas į parengimą, e, vertinimą politikos sprendimų ir programų. Kaip žinia, lyties terminas yra ginčiamas pastaruoju metu. Man atrodo, kad būtent dėl to dar labiau politiškai svarbu yra tai aptarti ir pasiekti tinkiamų rezultatų. Aš esu įsitikinusi, kad lyties aspektas turi būti integruotas visais lygiais į politinius sprendimus tam, kad galima būtų e, pasiekti e, lyties aspektų subalansuotos politikos ataskaitoje. E, per dviejus su pusę metus bandau žvelgti, kas buvo padaryta. Taip pat praktinės rekomendacijos čia yra e, pateiktos, kaip praktiškai galima būtų pagerinti lyčių aspekto integravimą parlamente. Ko gero neverta priminti, kad ES e, gyventojų pusę sudaro moteris, pusę sudaro vyrai, na, o Europos parlamento narių e, pusiausvara to neatspindi. 36,1 procento visų parlamentarų yra moteris parlamente. Tai e, ir biure taip pat tik septynios moterys dirba ir 13 vyrų dirba. Administracinių lygių moterų dalis vyresniosiose pozicijose sudaro mažiau nei 30 procentų. Nepaisant to, kad e, daug moterų dirba parlamente tiesiog aukštesnėse pozicijose jų mažiau. Jų mažiau. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas turėtų didinti Europos piliečių atstovavimo lygį. Šis periodinis kritiškas vertinimas labai svarbus ir ne vien tik mano nuomonė. Taigi pirmiausia, pradėsiu nuo teigiamų pokyčių Labai džiaugiamės, kad Dimitris Papadimulis e, yra parengęs e, gairias 2017-2019 metų ataskaitą šioje srityje. Taip pat Yra keletas vyrų dirbančių politiniam ir administraciniu lygiu, kurie tikrai nuoširdžiai pasisako už lygičių lygybę ir lygias galimybės. Taip pat džiaugiuosi, kad peržiūrėtos yra gairės dėl lyties atžvilgių neutralios kalbos, kuri tos gairės buvo patvirtintos, paskelbtos Liepos mėnesį. Taip pat džiaugiuosi, kad didžioji dauguma komitetų e, pristatė e, šio lyčio aspekto integravimą šiandien ryte. Tačiau e, iššūkių dar yra. 59 procentai moterų dirba parlamente, tačiau jų labai mažai dirba pagr... svarbiausiose pozicijose. Kas dėl įdarbinimo politikos, tai mes manome, kad iš trijų kandidatų turėtų, iš, turėtų būti bent vienas kandidatas e, kitos lyties. Aš žinau, kad e, sudėtinga yra pasiekti to, tačiau nededant jokių pastangų, tai ko gero nieko nepasieksime labai svarbu LGBTI bendruomenės aspektą įtraukti, nes LGBTB atstovavimas labai mažas yra. Europos parlamentas turi saugoti savo darbuotojus, ginti juos nuo, socia... nuo seksualinio persekiojimo ir piktnaudžiavimo. 2017 m. spalio 26 dienos pranešimas dėl kovos su seksualiniu persekiojimu. E, taip pat e, aš jį atsižvelgiau. Politinėse frakcijose bei komitetuose reikia bandyti keisti žmonių mąstymą tiesiog. Dabar dėl pakeitimų. Lyčių aspektas turi būti į biudžetą įtrauktas, taip pat turi būti visiems parlamentarams ir darbuotojams organizuojami mokymai lyčių aspekto klausimais, ypač prasidedant naujai kadencijai. Dabar dėl nesąmon, nesąmoningo persekiojimo taip pat reikėtų e, renkti mokymus. Na, o generaliniai direktoriai taip pat turėtų pristatyti lyčių aspekto klausimus, pristatydami savo programas ir ypač tai reikėtų atsižvelgti rinkimų kampanijos metu. Tai tiek būtų iš mano pusės, taip pat lauksiu šešėlinių pranešėjų komentarų, lauksiu jūsų E, pakeitimų ir tikrai tikiuosi, kad puikiai pavyks bendradarbiauti tarpusavėje, kaip kad visada tai būna šiame komitete. Ačiū žodis ponė Angelikai Imlinar. Na, o dabar žodis šešėlinėms pranešėjams. Pirmiausia, ponė Agnieška Kozlovska, kiek žinau, pakeičia EPP šešėlinį pranešėją poną Fariją. Dėkuoju, ponė pirmininkė, noriu atsiprašyti savo e, kolegos vardu, nes e, jam kaip tik tuo metu reikia dalyvauti kito komiteto posėdėje. Aš paskaitysiu jo poziciją e, savo dokumente. Jisai dėkoja pranešėjai Angelikai Mlinar. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už labai subalansuotą pranešimą ir atliktą darbą. E, ryčių lygybės klausimų Europos parlamente. EPP palankiai žiūri visas e, pastangas, kurios e, atsispindi šito, šitame pranešime ir tai yra puikus pagrindas e, tolesnėms diskusijoms. Ne viena iniciatyva yra jau įgyventa parlamente lyčių lygybės požiūriu, tačiau mano nuomonė dar reikėtų kai kurių kitų išvalgų atspindėti. Pavyzdžiui, e, e, kalbant apie pačius aukščiausius postus ir lyčių e, lygybę ir kai kuriuose teksto dalyse reikėtų e, galbūt e, glaušiau suformuluoti ir suformuluoti taip, kad nebūtų įvairių interpretavimų galimybės ir turime labai aiškiai pasakyti, kokiu veiksmu turi būti įmamas lyčių lygybės klausimu, koks planas turi būti parengtas kovojant su priekabiavimu. E, tarp parlamento narių ir e, tarnautojų ir taip pat aiškiai pasakyti, kurios iniciatyvos turi būti remiamas šiais požiūriais. Taip pat reikia aiškiai įvardinti tai, jog mes turime savo dėmesį skirti toms e, priemonėms, kurios lyčių lygybės požiūrį yra orientuotos į rezultatus. Tai yra 12 dalis. Čia kalbama apie tai, kas yra gyvendinama remiantis 18 metų e, birželio biuro e, sprendimu. Kalbama apie e, priekabėjimo komiteto, komiteto gautus skundus. Šitos dalykus reikia atnaujinti ir performuluoti. Taip pat uh, Kadangi baigėsi kadencija, mes turime dabar galimybę parengti geresnės taisyklės tiems, kurie pradės kadenciją 19 metais. Jeigu norime įtvirtinti parlamente lyčių lygybę, turime sukurti saugesnės sąlygas ir numatyti e, e, sistemą, kuri remtųsi e, teisų balansu. Taip pat e, turime užtikrinti e, lyčių lygybės principus savo institucijoje ir tai turi prasidėti nuo pačių mūsų. Mes turime rodyti patys pavyzdį. Aš e, norėčiau dar kartą pasveikinti Angeliką Mlinar. Noriu patikinti, jog esu pasirengęs labai konstruktyviai ir toliau dirbti šituo klausimu, kad pasiektume gerų rezultatų. Dėkoju poniai Agnieškai Kozlovskai. Dėkoju taip pat ponui Farijai už komentarus. Daugiau nėra. Norite pasisakyti? Jūs norite dar kartą pasisakyti? Pone Kozlovska, aš norėčiau taip pat pasakyti nuo savęs, jog labai e, svarbu suprasti, įsisamoninti tai, jog mes patys turime būti pavyzdys ypač tuomet, kai, kai mes e, siekiame, kad e, valstybės ar kitos institucijos keistų savo požiūrį, tai mes patys turime būti pavyzdys ir turime elgtis tobulai. Neprimtina, jog vis dar yra neligybės Europos institucijose ir pas mus parlamente. Mes turime dėti visas įmanomas pastangas, kad e, parengtume kuo geresnės sąlygas ir kuo tobulesnės taisyklės ateičiai šiais ryčiai. Dėkuoju. Agnieška. Pane Forenza, jinai yra guė e šešėlinė pranešėja šito klausimu. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą lyčių aspekto integravimo klausimą Europos parlamente. Aš bendradarbiavau su Angelika rengiant šį e, pranešimą. Manau, kad rezultatas yra labai teigiamas. Ir e, būtent dabar proga yra tai konstatuoti. Aš manau, kad e, šios kadencijos metu mes iš tikrųjų galėjome imtis veiksmų, šioje srityje, kad keistusi padėtis. 14 metais mes e, norėjome, kad būtų atliktas tyrimas ir tuo metu taip pat e, ėmė, ėmėmės e, taip pat ir lyčių požiūrių e, neutralių e, įvairių aspektų tyrimo Tai buvo nuo lyčių požiūrių aklo požiūrių, ėjimas prie e, lyčių požiūrių e, neutralaus, e, apimant ir tarptautinę prekybą bei kitus sektorius. Aš manau, kad moterų padėtis, teisingumo įtvirtinimas, feminizmas yra esminės svarbos klausimai ir šitie dalykai negali iš principo būti kuriami tik nacionaliniu lygmeniu, čia reikia tarptautinio požiūrio, čia turi būti keičiamasi praktika ir patirtimi ir tuo požiūriu manau, kad lyčių lygybės aspektas turi labai didelę politinę reikšmę. Todėl, kad e, mes čia nesiremėme vien tik tai specifinių moterų filosofiją, bet turime žiūrėti į tai plačiau per feminizmo ir moterų klausimų prizmę į tuos dalykus, kovodami, kovodami apskritai su ksenofobija, pavyzdžiui. Taip pat e, mes e, manome, kad e, šis aspektas yra vienas iš pamatinių Europos projekto aspektų Nes jeigu mes neįtvirtinsime lyčių aspekto Europos projektui, gali kilti grėsmė ir todėl šis pranešimas yra labai svarbus. Taip pat e, labai svarbu akcentuoti tas erdves, kuriuose šitie dalykai e, realiai veikia. Ir e, kaip jūs žinote, Mes e, norėjome klausimus e, renkti šituo klausimu, todėl kad e, būtent tos, tos erdvės, kur šitie klausimai sprendžiami, va, iš Italijos moteriams yra labai svarbios. Ir čia labai e, svarbu siekti kad e, būtų kūriamos tokios e, erdvės ir kad jos e, būtų palangios lyčių aspekto integravimui, kad mes galėtume į tai žiūrėti kaip į mūsų bendrą turtą, bendrą vertybę ir manau, kad būtent šio pranešimo plotmėje galbūt mums ir pavyks visą tai sudėti į vieną visumą. Dėkoju, Marija Noičil dabar. Aš labai norėčiau padėkoti Angelikai. Labai atrodo geras bus pranešimas, iš visko matosi, bet vis tik tais labai gaila, kad turiu įlieti e, šalto vandens į šitas karštas svajonės. Mm, deja, kai kada atsitinka taip, kad mes net nesame pirmo plano komitetas ir dažnai mūsų nelaiko rimtų komitetų. Aš nesakau, kad mes norime tapti stipresnėmis, tiesiog kiti nenori, kad mes stiprėtumėm. Mes sakome, kad mūsų temos yra labai svarbios, tačiau dažnai taip negalvoja dauguma. Dauguma dažnai negalvoja kad mūsų komitetas yra tikras. Kur vyrai, stiprus vyrai, kurie galėtų pasakyti, kad mūsų komitetas yra rimtas komitetas, aš manau, kad mes labai seniai nebeturime tokios auros, kurią atrodo kaip ir turėjome. Komisija nuleido rankas prie strategiją. Viskas, ką tu pasakei tame pranešime, buvo strategija, kalbant apie lyčių lygybę. 25 iš 28 valstybių tą strategiją priemė, kitos ne, parlamentas nubalsavo daugumą, bet staiga buvo nuspręsta, kad tos strategijos nėra. Mm, kartais sakoma, kad e, ta strategija nieko rimto, tik tais dokumentas. Ir toks dar kartus pastebėjimas. Mes netgi čia jaučiame tokių reakcionistinių idėjų. Aš suprantu, kad gali būti e, pasigirsti tų uh, E, reakcionistinių minčių, tačiau dėja mūsų nepriima už rimtą, taip kaip turėtų būti, dauguma europiečių e, taip daro. Mes dėja renkamės čia, posėdžiaujame, plojame, kai būna, kad padaroma kas nors nedido, ne, nedidelio Ir dėja, man atrodo, kad kraštutiniai dešiniai dar labiau rimtina tą situaciją. Uh, uh, Ačiū Marija, dabar žodis vėl Angelikai. Dėkoju pirmininkė, dėkoju kolegoms už reakciją. Visa tai, ką jūs sakėte, yra visiškai teisinga, galiu tik pritarti jums, taip pat ir jums Marija. Atvirai pasakysiu, mes e, esame neteisėkuros komitetas, vis dėlto yra tam priežasčių ir nepaisant to, kad esame neteisėkuros komitetas, vis tiek esame politinis komitetas, puikiai visi žinome, kokios kovos vyksta frakcijose. Na, aišku, labai mažais žingsniais einame tinkame linkme, bet. E, bent jau kovojame tam, kad tos kovos nebūtų labai e, baisios. Taip mes einame prieš bangas. Jūsų Marija pasisakymas panašus į Eleonoros. Tai, ką sakė Leonora, na, aš aišku visoms esu labai dėkinga, taip pat ir jums, e, Agnieška, tai nėra akivaizdu, man Labai malonu, kad bendradarbiavimas puikiai vyksta. Aš manau, kad įmanoma parengti puikų pranešimą, kuris, aišku, turi tam tikrą pagrindą, nes kitu atveju jie tiesiog pražudys mūsų pranešimą. Mes turime savo rankose priemonės, instrumentus ir vis dėlto dabar tokiame politinėme kontekste tai yra įmanoma ir turime tai daryti. Taip, aišku, reikia nacionalinių lygių taip pat kovoti su labai konservatyviais ir netgi bažnyčių e, kovotojais, ypatingai kaip moteriams, na, bet kaip ir kaip ten bebūtų, aš ne, nekantrai lauksiu bendradarbiavimo su jumis ir džiaugiuosi galėdama su jumis dirbti kaip su kolegomis. Dėkoju Angelika. Pakeitimų pateikimo terminas e, spalio 16 diena. Na, dabar siūlau perėti prie kito darbo atvarkės klausimo. Ką dabar darysim? Sirpas nėra. Ah, Marija Noičil. Marija. Point 14. 14 darbo atvarkės punktas - teisų ir vertybių programos steigimas, pranešėjas ir papietikainen, nuomonės projekto svarstymas. Pone Agnieška Kozlovska šiandien pakeičia ponę pietikainen, taip? Dėkuoju, pirmininkė. Sirpa negalėjo šiandien dalyvauti posėdėje, jie aišku atsiprašo už tai. Ji man paliko pastabų, kurias perskaitysiu. Tai yra dėl reglamento, Europos parlamento ir tarybos parlamento pasiūlymo dėl teisų ir atybių programos steigimo. Aštuntame ES sutarties straipsnėje yra numatyta numatyta ES prievolė pašalinti neligybę tarp vyrų ir moterų visose srityse. Lyčių lygybės tikslas, aišku, visų mūsų interesas yra. E, tokios visuomenės paremtos e, lygybė yra labiau demokratiškos. Taip pat čia yra ir ekonominio poveikio teigiamas BVP, e, aišku, rezultatas. Tačiau nepaisant to, ES rezultatai nėra tokie geri lygybės rytyje, ypač pagal 17 metų lygybės indeksą. Yra daugybė diskriminacijos lygių. E, neteisingai elgiamasi su moterimis, taip pat smurtas prieš moteris yra naudojamas, pažeidžiamas yra pagrindinės moterų teisės. Europos tarybos konvencija dėl kovos su smurtu prieš moteris, taip pat ir e, rekomendacija tiksliau nurodo, kad reikia e, ratifikuoti Stambulo konvenciją. Lyčių aspekto integravimas į teisų ir vertybių programą yra labai svarbus. Lyčių poveikio vertinimas, taip pat e, rodiklių įvertinimas lyčių aspekto integravimas į biudžetą turėtų būti taip pat numatytas tam, kad užtikrintume programų kokybę. Lyčių lygybė bei kova su bet kokio tipo smurtu prieš moteris ir mergaitės turėtų būti prioritetai teisų vertybių programos. Taip pat Dafniai turėtų būti skirtos atskiros lėšos ne tik Dafnės, bet ir kitų programų atveju reikia užtikrinti moterų dalyvavimą per tikslinį e, požiūrio, tikslinio požiūrio taikymą, kai to reikia. Reikia panaudoti visus, e, visas reikalingas investicijas tam, kad lyčių lygybės būtų pasiekta. Taip tik tai mes pasieksime įtrauktimi parengtos ir demokratinės visuomenės tikslų be smurto. Dėkoju Agnieška dabar žodis e, šešėliniams pranešėjams. Pone Marija Noičia, prašau. Herzlichen Dank. Bitte überbringen Sie auch der Berichterstatterin meinen Dank. Labai ačiū. Perduokite mano padėkas pranešėjai. Manau, kad tai yra puikus pagrindas ir nepamirškime, kad mes kaip moterys niekada neturime leisti, kad mūsų skaldytų. Smurtas prieš moteris yra labai svarbi tema, labai naudinga priminti visus instrumentus, kuriais naudojasi Stambulo, Stambulo konvencija. Labai ačiū. Mm, mes esame iš skirtingų frakcijų, tačiau niekada nereikia pamiršti, kad mes turime šią tai, teisę ir kad turime teisę gyventi laisvai nuo smurto. Pateiksime pakeitimus, tačiau jau dabar norėčiau paliesti keletą klausimų. Reikia pasveikinti, kad vykdomasis e, komitetas nurodo žmogaus teises, e, juo labiau, kai demokratija ir teisinė valstybė kartais e, pastatomos į paskutinę vietą, netgi kalbant apie moteris. ES būtinai turi tinkamai apsaugoti šias visas teises ir vien žodžių neužtenka, reikia ir darbų. Lygiai kaip ir Biblijoje pasakyta. Nereikia, kad tekstas būtų vien tik tekstas ir iš tiesų labai gerai tą pažymėti. Aš taip pat tikiu, kad yra sinergija. su egzistuojančiamis programomis. Tačiau reikia žiūrėti, kad moterų, moteris liečiantys planai nenusikeltų į antrą planą. Žinoma, įvairiose programuose galima ieškoti tos sinergijos, tačiau negalima e, sutikti su tuo, kad vis tiek situacija niekaip nepasikeistų. Reikia kažkaip veikti. Jokių būdų neleidžiant moterų teisėms nukeliauti į antrą planą dabartinis biudžetas lyginant su ateinančių metų biudžetais yra šiek tiek aukštesnis, kiti biudžetai mažesni. Mm. Tai yra blogas ženklas. Visi kalba apie šią sritį, tačiau pinigų joje mažėja. Be kita ko, Tiems projektams reikia ne žodžių, jiems reikia finansavimo. Ir jeigu yra numatomas biudžetas, reikia, kad tas biudžetas būtų pakankamas. Žinoma, reikia žiūrėti, kokią galima didžiausią sėkmę, didžiausią naudą gauti, kaip geriausia optimizuoti. Čia valstybės narės turi pačios kelti klausimą, kaip veiks Europos Sąjunga toje srityje, tačiau vis tik tais, kalbant apie skiriamus finansus, reikia pasirūpinti, kad jie būtų didesni. Bet kokiu atveju, atveju ačiū už darbą atliktą. Uh, Dėkoju. Dabar žodis komisijos atstovai. And, uh, Dėkoju. Dėkoju pranešėjai, šešėliniai pranešėjai už pateiktą nuomonę. Mes uh, džiaugiamės, kad rengiamas šis pranešimas. Džiaugiamės jūsų pasiūlymais. Mes manome, kad tokių pasiūlymų dėka tekstas bus patobulintas. Manau, kad mūsų visų tikslas bendras. Visi sutarėme dėl to, kokie svarbu šios programos tikslai. Na ir iš to, ką mes matome, jūs remiate mūsų pasiūlymą ir siūlomą struktūrą. Komisijos teisų ir vertybių programa yra viena iš svarbiausių programų. Kaip kad jūs jau sakėte, mes norėtume vertybių aspektą išryškinti, bet lygiai taip pat e, mes už tai, kad specifinių politikos ryčių uh, E, tikslai būtų išsaugoti. Mūsų siūloma struktūra būtent to ir siekia. Tai yra pabrėžti taip pat ir šio komiteto, šiam komitetui svarbius aspektus, pavyzdžiui, DAFNės specialiuosius tikslus, tokius specialiuosius tikslus kaip lygybė, nediskriminavimas ir kitus specialiuosius tikslus. Taigi, Mes tikrai nekantrai laukiame bendradarbiavimo tolesnio su jumis. Esu įsitikinusi, kad e, mums pavyks parengti gerą ir stiprią programą. Dėkoju. Thank you very much. Ačiū. Pone Agnieška, ar norite kažką pridurti? Aš norėčiau padėkoti už išsakytas pastabas, už nuomonės išsakytas. Kadangi dešiniojo sparno partijos vis daugiau įtakos įgyja, mes būtent apie vertybės ir turėtume kalbėti. Būtent vertybės labai svarbios. Labai dažnai, kai kalbame apie ES svarbą, yra panaudojami tokie argumentai kaip pinigai, žmonės iš karto galvoja apie iš ES gaunamas lėšas. Bet mes juk ne todėl čia sėdime. Mes manome, kad tokios programos dėl vertybių turi būti toliau plėtojamos. Galutinis pakeitimų pateikimo terminas - spalio 16 diena. Ačiū visiems. Dabar pereikime prie kito klausimo, 15 darbo tvarkės klausimo. Europos socialinis fondas plus. Pranešėja ponia Agnieška Kozlovska. Nuomonės projekto svarstymas. Žodis poniai Kozlovskai. Uh, much, uh... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, norėčiau pradėti nuo to, kad Europos socialinis fondas plus, nepaisant to, kad e, bendras biudžetas buvo sumažintas ir sanglaudos e, biudžetas taip pat, vis dėlto yra tas Europos socialinis fondas plus iš ankstesnių perspektyvų. Ir tai yra pagrindinė investavimo į žmonės priemonė. Aš kaip e, nuomonės referentė norėjau akcentuoti, jog tai e, taip pat yra klausimas, kuriame turi būti atsižvelgiama į lyčių lygybę ir į moterų interesus, todėl kad e, socialinis fondas turi. Šis socialinis fondas yra papildytas sveikatos programa, jaunimo iniciatyva ir taip pat e, pačių pažeidžiamiausių žmonių poreikius. Viena, vienas iš e, Europos Velnio fondo plus prioritetų yra pagerinti lygias, lygių galimybių padėtį ir e, palengvinti prieigą prie darbo rinkos, be kitako moterims, o Mes galime tai padaryti tik tai gerindami darbo ir privataus gyvenimo derinimo padėtį, taip pat e, suvienodindami atlyginimus ir kitomis priemonėmis. Finansavimas ESF e plus turi taip pat e, būti panaudojamos tam, kad moterų galimybės darbo rinkoje pagerėtų. Kitas dalykas e - ESF, kalbant apie lygias galimybės moterims, e, yra susijęs e, su švietimu, su švietimu, ypač skaitmeninėje plotmėje ir su prieiga prie švietimo. ES lygmenių mes turime kovoti su atotrukiu lyčių požiūriu skaitmeninėje erdvėje. Pranešimo projekte aš e, siūlau įtvirtinti Europos e, darbo tvarkėje šitos e, dalykus. Ir galiausiai ESF plis, plus yra susijęs e, su aspektais susijusiais su jaunimo nedarbu ES ir su būtinybė investuoti į šią sritį didinant užimtumą. Mes turime atsižvelgti jaunimo poreikius 17 metais 21,5 procentų jaunų moterų tarp 20 ir 44 e, metų. susiduria su problemomis, to tarpu vyrų e, tas procentas yra žymiai mažesnis. Lygiminamasis svoris yra daug e, mažesnis. Taip pat e, Labai svarbus yra jaunimo užimtumo klausimas ir yra daug jaunuolių, kurie nesimoko ir neturi darbą. Tikiuosi, kad ir toliau konstruktyviai bendradarbiausime su šešėliniais pranešėjais. Pasiteiksiu žodį e, šešėliniam pranešėjam. Kadangi aš nusendi grupės esu šešėlinė pranešėja, tai keletą minčių irgi noriu e, išsakyti. E, pirmiausiu, e, pirmiausia, labai nuoširdžiai dėkoju pranešėjai nes iš tikrųjų tai yra pakankamai išsami pradinė mūsų komiteto pozicija, kuri iš esmės visą aprimanti ir apimanti. Ir tikrai galiu padėkoti, kad daugelis lyčių lygybės ir moterų teisių aspektų yra įtraukta į šitą nuomonės e, projektą. E, bet galbūt kai kurias sritis mes dar galėtumėm dirbdami kartu šiek tiek e, pastiprinti Ir kuomet vertinu e, komisijos pasiūlymą dėl ESF plus fondo, e, noriu atkreipdėmėsi, labai svarbu būtų, kad šitas fondas kiek galint daugiau e, padėtų kovojant su skurdu, ypatingai moterų skurdu. Nes kada mes žiūrime į esamę situaciją, tai aišku matom, kad ypatingoje padėti, na, sudėtingoje yra vyresnė amžiaus moteris ir todėl matyt mes turim akcentuoti, kad DSF plus fondas e, e, būtų e, palankesnis ir kiek galint daugiau galima būtų panaudoti jį sprendžiant vyresnio amžiaus moterų problemas. Na ir Apskritai e, labai svarbu atkreipti e, dėmesį ir išvietimą, jūs jau tą akcentavote, e, ir, ir, ir, ir merginų, mergaičių, ir moterų, ir viso gyvenimo mokymosi galimybės, jeigu tai nebus pakankamai išnaudota ir nebus finansuojama per ESF plus fondą, žvelgiant į ateitį, tai iš tikrųjų na, moterų, moterų padėtis, tiesą pasakant, ir nepasikeis. Taigi aš tikrai linkus bendradarbiauti ir manau pateiksim tam tikrus e, e, e, pakeitimus kartu dirbant tam, kad būtų mūsų na, pakankamai solidi nuomonė pateikta. Ačiū labai dar kartą Agnieška už jūsų padarytą darbą. Mr. Pimenta is here, and now I would like to give the floor to uh, Shadow uh, uh, Reporter from the GUE group, yes, on the SUF. GUE frakcijos šešėlinė e, pranešėja, prašešėlinis pranešėjas dėl e, Europos socialinio fondo. Aš galėjau girdėti dalį pasisakymo FS, FS Plus CEF plus e, turėtų būti kalbama šiek tiek plačiau. Šiuo metu kalbame tik tais apie finansinę dalį, tačiau yra ir politinių aspektų. Komisija tuos politinius aspektus maišo tarsi kortas ir mes dabar turime tokį globalesnį projektą, labiau įtraukiantį mes matome, kad yra kai kurių dalykų išbrauktų iš fondo, iš e, biudžeto eilučių, yra e, intervenciniai fondai, kurie e, dirba socialinėje srityje. Taip pat yra apimami ir kiti sektoriai. Tokie kaip saugumas Europoje. Tokie štai yra politiniai variantai, mes jų e, tikrai turime nepamiršti savo diskusijose, išiškindami visus aspektus. Labai svarbu diskutuoti apie mūsų visus turimus variantus tam e, sanglaudos fondui ESF ir labai svarbu aptarti, ką apskritai mes norime su juo padaryti. Mes turime labai nemažai idėjų, atrodo, kad daugmaž visas jas išvardijo pranešėja savo pranešime, Bet mes taip pat galvojame, kad reikia ir daugiau punktų išryškinti, o būtent reikia išryškinti tas rytis, kur gali įsikišti valstybės narės, kur yra jų politik, e, prioritetai ir kur galima duoti geresnį socialinį atsaką. Šiuo klausimu nebūtinai visi sutarė e, šimtų procentų. Pavyzdžiui, daugiametis veiks e, finansinis planas, bet kokiu atveju reikia fondų, e, e, reikia, reikia fond, fondų pajėgumus didinti, gas gerinti fondų. Taip pat reikia gerinti politiką. Nes kartais atsitinka taip, kad politika būna nukreipta į socialinės teisės. Ir tokiu būdu sukūriamos objektyvios sąlygos, kai moterų sąlygos dar labiau pablogėja, kada moterys pradedamos diskriminuoti. Kita vertus, reikėtų suteikti e, svarbesnį vaidmenį Europos komisijai. O kalbant apie fondų veikimą, reikėtų atmesti sąlygiškumo galimybę, nes atrodo, kad tai yra e, fondo veiklą labai ribojanti sąlyga. Ir tai turbūt turėtų būti taikoma visais atvejais, vis, visiems modeliams. E, e, Pastaraisiais metais buvo taikoma visa eilė politikų ir tos politikos buvo nukreiptos į socialinės teisės ir turėjo didžiulės įtakos e, moterims. Reikia tokius momentus visada stengtis nustatyti ir taip pat nustatyti, kokios priežastys tai sąlygoja. Mes manome, kad valstybės narės turi nustatyti savo poreikius, E, turi identifikuoti, kokių socialinių momentų reikėtų išpildyti ir kaip e, užpildyti kai kurias biudžetinės eilutes. Sprendžiant visus šiuos klausimus būtinai reikia kelti ir lyčių lygybės klausimą. Matėme prieš keletą savaičių šiame komitete vieną balsavimą ir pastebėjome, kad balsavimo atveju ne viskas buvo susiję vien tik tais su lyčių klausimu. Mes žinome, kad daugeliu atveju įstatymas neskiria lyties Tačiau vis tik tais vienas ar kitas įstatymas priimamas, tai lyčių gyvenimą įtakoja. Tai ypatingai pasakytina apie socialinės teises. Mes be jokios abejonės taip pat pateiksime pakeitimus šiam dokumentui. Ačiū ponu Žalapemento Lopes, o dabar žodis ponui Jan Bebrens iš Europos komisijos. Prašau. Dėkoju pirmininkė už trumpai man suteiktą žodį. Norėčiau padėkoti šiam komitetui už jo darbą su SF Plus pasiūlymu, taip pat už nuomonės projektą. Taip pat, kiek suprantu, bus ir pakeitimų, dėkoju už juos. Mums šis darbas labai svarbus, šis įsipareigojimas prisimtas labai svarbus, taigi mes nekantriai lauksime tolesnio bendradarbiavimo šiuo klausimu. Galbūt trumpai apie tai, ką jūs kaip pranešėjas sakėte. Mes visiškai pritarėme tam, kad ESF finansavimo etapas toks yra kuris bus panaudotas gyvendinti Europos socialinių teisų ramščiui. Šis fondas priklauso investicijų į žmonės eilutį kaip kad jūs teisingai pasakėte, SF plus pridėtinė vertė būtų suburti, panaudoti kitų fondų lėšas, pasiekti sinergijos tam, kad būtų veiksmingiau naudojamos lėšos, negu kad kaip anksčiau buvo iš atskirų e, fondų tik tai naudojama. Taigi, Europos labiausiai e, pažydžiamiams e, FIAT fondas, kitų fondų lėšos čia galėtų būti panaudotos. Taip pat jūs paminėjote ir skurdo problemą. Mes į tematinę koncentraciją įtraukiame šį aspektą 25 procentai socialiniai įtraukčiai ir 2 e, procentai minimalioms išmokoms spręsti numatėme. SF plus yra priemonė tam, kad būtų e, vis dar egzistuojama egzistuojantis atotrukis tarp lygių, tarp lyčių e, panaikintas visose srityse - užimtumo, švietimo, socialinės apsaugos. Taigi tikrai tokie pasiūlymai taip pat e, mielai bus laukiami. Na ir taip pat dėl profesinio ir asmenio gyvenimo derinimo. Šis klausimas ne vien tik tai teisėkuros prasme svarbus. Na ir tai, ką sakėte dėl jaunų žmonių. Mes ir toliau palaikysime dialogą šio klausimu. Kaip jūs žinote, SF Plus yra bendro valdymo programa. Daug projektų iš valstybių narių bus gaunama, taigi atsargiau reikėtų čia į tai pažiūrėti. Ketvirtame straipsnėje 11 specifinių tikslų yra numatyta ir tai, ką jūs dabar sakėte, kaip ir yra iš tikrųjų numatyta, na, bet aišku, žiūrėsime, kaip toliau galima bus su tuo dirbti. Dėl domenų surinkimo pasiūlymo priedė yra nurodyti rodikliai. Taip pat duomenys pagal lytį yra rengiami visų dalyvių, taigi manau, kad bus uh, užtikrinamas tinkamas stebėjimas iš lyties, lyčių lygybės perspektyvos. Dėkoju. Ačiū komisijos atstovui. Dabar žodis poniai Agnieškai. Dėkoju. Gerbėmieji kolegos, komisijos atstovė, aš norėčiau sureaguoti jūsų pastabas. Turėčiau pasakyti, kad mes neaptarėme šiandien viso ESF. Mes juk FAM komitete dirbame ir tie pagrindiniai dalykai, ko gero, biudžeto komitete yra uh, aptariami. Ir ko gero, būtent biudžeto komitete reikėtų kalbėti apie tai, kiek kam ko skirti. Mes, e, šis komitetas, tik tai lyties klausimus sprendžiame. Uh, Be jokios abejonės, siekiant lyčių lygybės dėl siekiant lyčių lygybės tarp vyrų ir moterų ir žmonių, žmogaus teisų pagarbos tikslais. Aišku, būtų labai gerai, jeigu Europos komisija imtųsi aktyvesnių veiksmų čia, nes ko gero euroskeptikų banga yra susijusi ir su nepasitikėjimu uh, rodomų žmogaus ir moterų teisėms. Taigi mums reikalinga stipri Europa, Europos komisijos vaidmuo čia turi būti stiprinamas. Ir ko gero tik tai taip mes galėsime veiksmingai įgyvendinti programas, kurios yra susijusios ir su moterų teisėmis. Na ir dar norėčiau pasakyti, kad štai vakar biudžeto komitete buvo pradėta diskusija dėl biudžeto būsimajai e, finansiniai perspektyvai apskritai. Ir parlamento pasiūlymai buvo panašus, buvo demokratijos stiprinimo fondo pasiūlymas, toks fondas galėtų būti naudingas moterims, moterų teisėms. Toks fondas galėtų būti viduje Europoje panaudojamas. Mes turime tokių fondų, pavyzdžiui, lėšo, tokių, kurių lėšos skirtos trečiosiam šalims, rytų e, valstybėms, Afrikoms e, valstybėms ir panašiai, bet nieko panašaus neturime ES valstybėms. Kaip kad aiškiai matome, mums tai irgi reikalinga. Taigi, Europos e, komiteto, tiksliau Europos parlamento komentarai tik tai rodo, kad Europos komisija panašiai mano. Reikalingas toks fondas, kuris būtų skirtas ne vien tik tai trečiosiam šalims. Tokio fondo, kurį valdytų komisija mums reikia. Ne valstybės narės turi valdyti tokį fondą, o komisija. Tik tai taip mes užtikrinsime geresnę žmogaus ir apskaitai moterų teisų apsaugą. Na ir aišku, dar buvo komentarų dėl fondo dydžio. Galbūt komisijos atstovas pataisys mane, bet e, man atrodo, kad yra pasiūlymas apskritai mažinti biudžetą, tai jeigu jau sanglaudos fondas bus mažesnis, nepaisant to, FS, ESF plus fondo lėšos padidės nes dabar jo dalis sanglaudos fonduose padidės iki 27 procentų. Norėčiau padėkoti visiems už komentarus. Visiškai pritariu tiems, kurie sakė, kad moterų skurdo problema labai svarbi. Ir mes turime pabrėžti, kad moterų, ypatingai vyresnių moterų skurdas yra susijęs su tuo, kad visą jų gyvenimą tiesiog e, jos patyrė neligybę. Ir tai kaupėsi. Uh, Darbo rinkoje taip pat matome tos neligybės daugybės pavyzdžių. Pavyzdžiui, atlyginimų skirtumas, taip pat karjeros pertraukos priveda prie to, kad joms yra mažiau mokama. Ir todėl jos, tiksliau, moteris karjeros e, mažiau siekia. Kas dėl pensijų skirtumų tarp vyrų ir moterų, tai 40 procentų jos skiriasi, ypatingai tuo aktualu vyresnių moterų a, e, klausimu. Na ir dabar SF Plus fonde dar labiau yra kalbama, labiau akcentuojama kova su skurdu. Reikia kovoti ir su socialinė atskirtimi, kuri kyla dėl skurdo. Vis dėlto aš sakyčiau, kad nepakankamai dėmesio skiriama toms programoms, kurios skirtos moteriams, nes moteris daugiau kenčia nuo skurdo nei vyrai. Ir būtent tai turėtų būti numatyta fondo tiksluose. Ačiū poniai Agnieškai Kozlovskai. Galutinis pakeitimų patikimo terminas spalio 16 diena, 3 valanda po pietų. Na, o dabar jau paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas, 16. Kovos su moterų vėžiniais susirgymais ir susijusiomis lygomis politikos sunkumai ir strategijos. Daniela Ajuto pranešėja. Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, tai yra svarstymas jo, pasiūlymas dėl rezoliucijos jos varstymas bus. Dėkoju ponė Juto už tai, kad jis šiek tiek anksčiau atvyko į posėdį ir štai dabar iš karto jums žodis. Dėkoju ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad nedalyvavau šiandien visose diskusijose, bet truputį, truputį sirgu šiandien. Aišku, kas domėjosi FEM komiteto darbu, tai žino, kad tai yra man labai svarbi tema. Anksčiau buvo surinkti klausimai šito klausimu. Ir kita vertus tai svarbi tema ir dėl to, todėl, kad kol kas dar per mažai yra apie tai kalbama, tai yra apie vėžinius susirgymus, ehm, apie įvairius auglius, nuo kurių kenčia moteris. Yra ir psichologinė pusė ir dažnai į tai yra kreipiamas nepakankamas dėmesys. Mes, aišku, turime atsižvelgti į visų ligonių padėtį, tačiau, kai kalba sukasi apie moteris, moterims tie susirgymai palieka ne tik tai fizinių randų, tai palieka pėtsakų ir mūsų kaip moterų savimonėje. Ir todėl uh, būtina psichologinė pagalba ir gydimo metu, ir ypač po to, kai, e, e, kai grįžtama į, į šeimą ir kai reikia vėl e, gyventi šeimoje, reikia tos pagalbos. Ir valstybės narės, ir komisija turi numatyti atitinkamas lėšas ir e, E, atitinkamą politiką šioje srityje. Ir čia turi būti galvojama visų pirma apie prevenciją, apie prieigos prie gydimo užtikrinimą ir kitų dalykų. Aš puikiai suprantu, kad e, daugelis e, sveikatos paslaugų tokio pabudžio yra teikiamos specializuotose centruose. Bet žinome, kad kol kas dar, e, pavyzdžiui, diagnostikos sektoriuje reikia gaišti daug e, laiko, yra daug e, eilių ir dažnai diagnostika kainuoja per brangiai, ypač vidutinės pajamas gaunantiems Europos piliečiams, o čia turi būti užtikrinama prieiga prie diagnostikos paslaugų. Uh, Prevencija čia yra labai svarbus e, dalykas, nes tai yra vienas iš svarbiausių aspektų kovojant su e, lygomis. Kitas e, aspektas, kaip sakiau, yra psichologinė pagalba, reikia numatyti tam biudžetą atitinkamą ir aišku, mūsų poveikis čia yra gana ribotas, tačiau turime akcentuoti šitos dalykus E, turime reikalauti, kad e, moteriams būtų e, suteikiama psichologinė pagalba, pavyzdžiui, mastektomijos atvejais ar kitų operacijų atvejais. Ir moteriai, moteriams tikrai reikia psichologo pagalbos. Tai yra esminės svarbos dalykas. Psichologas taip pat kainuoja brangiai ir ne visos moteris gali savo leisti jo paslaugas. Reikia, kad valstybės ir institucijos padėtų moteriams tai. Tai iš tikrųjų yra labai svarbi veikla ir, ir turime, turime didžiuotis, kad, kad to, tokią veiklą mes akcentuojame. Tad tema iš tikrųjų labai svarbi ir aš e, išklausysiu kolegų e, pageidavimus ir komentarus ir dėl rezoliucijos teksto ir dėl pranešimo. Dėkuoju. Dėkoju poniai Ajuto. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pone Marijana Petyra, PP frakcijos šešėlinė pranešėja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už e, įžanginį žodį. Taip pat dėkoju jai už visas jos pastangas kovos su viežiniais susirgymais srityje. EPP mano, kad tai yra prioritetinis klausimas ir būtent todėl mes ir pasiūlėme šį žodinį klausimą su rezoliucija. Mes žinome, kad e, vėžiniai susirgymai yra vienas iš didžiausių iššūkių visiems Europos piliečiams. Ir aišku, čia kalba sukasi ne tik tai apie medicininius aspektus, bet ir apie socialinius aspektus. Žinome, jog vėžinių susirgymų didėja ir ES ar valstybės narės vienos neišspręstų problemų. Turime visi dėti e, pastangas, spręsdami tas problemas. E, aišku, turime taip pat galvoti, kaip patobulinti rezoliucijos projektą, e, ypač tas dalis, kur kalbama apie mokslinius tyrimus arba kur kalbama apie ankstyvą diagnostiką nes tai turi įtakos ir tolesniam gydimui. Taip pat uh, reikia akcentuoti geresnę gyvenimo kokybę ir e, ligonėms ir jų aplinkai. Taip pat e, čia reikia galvoti ir apie darbo sąlygas tų, kurie dirba šitame sektoriuje. Kalbant apie tokio pobūdžio patologijas, reikia nepamiršti, kad e, vyrai taip pat dažnai serga vežiniais susirgymais ir e, to būdu Mes turime rinkti duomenis pagal lytį čia. Turime taip pat e, keistis e, gerąją praktiką tarp valstybių narių. Šitais klausimais aš numatau pateikti pakeitimų ir manau, kad mums pavykti pasiekti pačių geriausių sprendimų. Dėkuoju, poniai Petir. Dabar e, Pone Biljana Barzan, socialistų šešėlinė pranešėja, jinai negali šiandien e, čia dalyvauti, todėl aš paskaitysiu jos um, poziciją dėl šios rezoliucijos, žodinio klausimas rezoliucija. Daugeliu aspektų jinai pritarė pranešėjai. Pone Barzan pati yra e, turinti daktarės išsila, išsilavinimą ir jinai teigia, jog labai svarbu e, yra akcentuoti prevenciją, jinai taip pat teigia, jog reikia palaikyti e, pasaulinės veikatos organizacijos strategiją dėl e, vėžinių susirgymų. Taip pat reikia daugiau išteklių skirti ankstyvai diagnostikai ir moksliniams tyrimams, tyriant įvairius vėžių tipus be kitako ir kiaušydžių vėžį. Reikia taip pat šalinti e, skirtumus e, tarp valstybių narių vėžinių susirgymų gydymo e, srityje, tarp rytų ir vakarų Europos valstybių. Taip pat turi būti atliekami tyrimai tiek nacionaliniu, tiek europiniu e, lygmeniu. Be kito ko ir medicininių skritingų srityje, nes e, dar tam tikras skaičius vėžinių susirgymų e, lieka neaptikti dėl pernelyg žemų standartų. Todėl e, reikia siekti aukštesnių standartų kovos su e, viešiniais susirgymais rytyje. Pone Barzan taip pat pabrėžė, jog e, mes turėtume pasiekti susitarimą ir reikia dėti visas įmanomas pastangas, padedant moteriams kovoti su viešiniais susirgymais. Ms. Daniela, do you want to add some? Daugiau narių norinčių pasakyti nėra, ponė Daniela, ar jūs norėtumėte kažką pridurti? Norėjau tik tai padėkoti. Dėkuoju, norėčiau padėkoti kolegoms pasisakysiams šešėliniams pranešėjams. E, išgirdau kai kurių komentarų ir pabandysiu visą tai atspindėti dokumente. Dėkuoju. Thank you very much and dėkoju. Galutinis pakeitimų pateikimo terminas yra spalio 15 diena. Kitų klausimų nėra. Kitas mūsų posėdis yra Strasbūrė spalio 22 dieną 9 val. vakare. O kitas posėdis Briuselyje lapkričio 8 dieną 9 val. ryte. Daugiau klausimų darbo tvarkėje neturime. Dėkoju visiems. Dėkoju FAM sekretariatui, dėkoju visiems vertėjams, patarėjams ir, aišku, puikaus vakaro visiems. Prašau palsėti ir nepamiršti sugrįžti atgal į darbą rytoj iš ryto. Gero vakaro visiems.